Colleagues, may I have attention, please? Prašau visų dėmesio. Welcome again to Brussels. <laughs> Sveiki visi sugrįžę į Briuselį. Tikiuosi, kad vasaros atostogas visi praleidote gerai, palisėjote. Man, aš pasilgau lietaus ir Todėl vakar atvykęs į Bruselį suvokiau, koks svarbus yra lietus. So, Pradėkime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Turiu porą pranešimų kolega Jorge Leitfried, kuris rengė vieną iš pranešimų įtrauktų į balsavimo sąrašą, paprašė, kad paprašė, kad nebalsuotume dėl 13, ne, nesvarstytume ir nebalsuotume 13, dėl 13 darbo tvarkės punkto, tai yra dėl reglamento nustatančio dviejų panaudojimo objektų technologijų eksporto kontrolės režimą. Taigi 13 darbo tvarkės punktą išbraukėme. Also, um, commission tells us... Noriu taip pat jūs informuoti, kad komisija mums pranešė, kad energetikos generalinio direktorato atstovai negali dalyvauti svarstant 14 darbo tvarkės punktą. Europos energijos strategijos, energetikos strategijos diskusijas. Prašyte žodžio? Pone pirmininkė, dėl dvyliktojo klausimo norėjau paklausti, ar būtų galima atidėti diskusijas dėl dvyliktojo klausimo, nes kai kurios frakcijos dar nepaskyrė pranešėjų, mano jį taip pat dar nepaskyrė ir aš nemanau, kad diskusijos turėtų vykti dabar, galbūt galima tai padaryti po Strasbūro sesijos, kai frakcijos jau bus pranešėjus paskyrusios. Ačiū. uh, have just expressed your opinion against the inclusion of this point, it will be postponed. Jūs pasisakote prieš šio punkto įtraukimą ir siūlote jį atidėti vėlesniam laikui. Atrodo, kad ir šį punktą tenka išbraukti šiandienos darbo tvarkės. Otherwise, no objections to the agenda. Daugiau nėra jokių pastabų dėl darbo tvarkės, jei ne, tuomet laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Two of the agenda approval. Antrasis darbo tokias punktas. Dviejų anksčiau, dviejų paskutinių komiteto posėdžių protokolų tvirtinimas. Jie įvyko birželio ir liepos mėnesiais. Jei niekas neprieštarauja, niekas nepateiks jokių pastabų, tuomet iki posėdžio pabaigos jie bus laikomi patvirtintais. Toliau pirmininko pranešimai. mūsų posėdis, šis posėdis transliuojama interne, transliuojamas internetu, išskyrus tą dalį, kuri, tą posėdžio dalį, kuri vyks uždarame posėdėje. Ir visi, kam įdomu, gali jo klausytis. Ką tik tai pasirodė penktasis mūsų komiteto biuletenis. Ir dabar siūlau pereiti prie balsavimo. Ketvi, ketvirtasis punktas, ketvirtasis klausimas darbo atvarkės. Prašau visų paruošti korteles ir balsuojame. Balsuosime dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Moldovos Respublikai. Pranešė, pranešimo autorius Juliu Winkler iš EPP frakcijos. Mes balsavome dėl penkių pakeitimų šiam pranešimui per paskutinį posėdį. Ir remdamasis turimą informaciją noriu Jūs informuoti, kad taryba tiems pakeitimams pritarė ir galime siekti dokumento tvirtinimo per pirmąjį svarstymo etapą. Bet prieš tai noriu suteikti žodį Julijų Winkler. Ar norėtumėte ką nors pasakyti? Colleagues, uh, I will be very brief because... Uh, Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Kalbėsiu labai trumpai, viską aptarėme Liepos mėnesį, kai balsavome dėl pakeitimų. Kolegos, kolegams noriu priminti, kad pakeitimai buvo parengti po diskusijų. Tų pakeitimų tikslas užtikrinti, kad makrofinansinės pagalbos teikimo procesas e, būtų skaidrus ir netrukus vyks galtinis balsavimas dėl šio dokumento. Noriu Jums pat priminti, kad Moldova yra kaimininė mūsų kaiminė, kuri išgyvena tikrai nepavydėtiną finansinę situaciją, tai nusiusiu tikrai stiprią žinę iš parlamento, jeigu balsuotume už šį dokumentą. Pirmininkas, ačiū. Tuomet balsuojame. Elektroninės balsavimas, ar visi pasiruošę balsuoti? There is one extra green. There is one extra green vote. Iš žaliųjų frakcijos vienu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 20 už, visi už, sveikiname pranešimo autorių. Well, it didn't show. <laughs> I'm sorry. You should... Pirmininkas, apgailestauju, bet nėra jokios informacijos, kad jūsų balsavimo renginys neveikė. Todėl užrašysime ir rašysime į protokolą, kad jūs balsavote prieš. Pasitikėsiu jumis. Sa Sven. Sven, she votes again, uh, eh, in favor, one vote against. 20 už, vienas prieš. Toliau balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projektų. Balsavimas prasidėjo. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Vėlgi nesimato jūsų balso. Gal galite perėti prie kitos mm, balsavimo mašinos. Bet mes užrašysime jūsų, įtrauksime jūsų balsavimą. Ir sveikiname kolegą Julių Vinklę. Rezoliucijai pritarėme. Periname prie penktojo darbo prakės punkto tarybos reglamento pakeitimas, kuriuo įvedamos išskirtinės priekybos priemonės skirtos ES stabilizavimo ir socialinimo procese dalyvaujančioms šalims ir teritorijoms. Aš pats rengiu pranešimą šią temą. Ir periname iš karto prie balsavimo. Balsuosime elektroniškai. Trečias pakeitimas. Aš jį atsijėmiau. Toliau ketvirtas pakeitimas. Už, prieš. Susilaik, susilaikė. Vienas susilaikęs, visi kiti balsavo už. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikę. Vienas susilaikęs, pritarta. Šeštas. Pakeitimas kas už, kas prieš, Susilaikė. Pritarta. Vienam balsavus prieš. Septintas. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Vienam susilaikius. Aštuntas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Vienam balsavus prieš. Devintas pakeitimas už prieš, susilaikė, pritarta. Vienbalsiai. Dešimtas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau konstatuojamosios dalies, dalies punktai. Pirmas pakeitimas jiems už, prieš, susilaikė. Vienam balsavus prieš pritarta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta vienam susilaikius. Ir dabar gautinis balsavimas. Balsuosime elektroniškai on the on proposal of commission as amended. Dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimas. Balsavimas prasidėjo. Closed. Balsavimas baigtas. Viljamai, ar balsavote, ar balsavote prieš? Patvirtinta. Balsuojame dėl teisėkusios rezoliucijos projekto. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta vienam susilaikius. Dar vienas balsavimas mūsų laukia. Turime balsuoti dėl neoficialių dėrybų su taryba ir komisija pradžios, kad susitartume kiek įmanoma greičiau. Už prieš susilaikę pritarta. Ačiū. Periname prie, tre, prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Parlamento pozicijos dėl 2011 metų biudžeto projekto su tarybos pakeitimais. Visi skirsniai. E, pranešimo autoris Peter Štasni iš EPP. Um. Ehm. Let's start by the amendment. Pradedame balsuoti pirmiausia dėl pirmojo pakeitimo. Taigi pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pritarta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pritarta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas, jei neklystu. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. <laughs> Okay, okay. Okay. Vote is closed. Yeah. I'm happy that you have followed my advice. Džiaugiuosi, kad jūs padarėte taip, kaip aš jums ir patariau. Taigi, turime dabar balsavimo rezultatą, šis pakeitimas yra atmestas. Ai, ne, ne, atsiprašau, atsiprašau. Atsiprašau, ne ten pažiūrėjau. amendments. Um, so už... Toliau balsuosim dėl ketvirtosios pastraipos, dėl pirminio teksto formuluotės, balsuosim dėl skirų dalių. Pirmoji dalis A. Ne, nereikia dėl šitos pastraipos balsuoti. Toliau periname prie penktosios pastraipos ir šeštojo pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Reikėtų patikrinti balsavimo rezultatus. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė. Pritarta. Vienuoliktasis pakeitimas. Į balsavimo sąrašą įsivėlė klaida. Vienuoliktasis ir dvyliktasis pakeitimai yra pakeitimai, kuriuos galima būtų suderinti tarpusavį, kurie dera tarpusavį. Taigi dvyliktasis pakeitimas neatkrenta taip, kaip yra nurodyta balsavimo sąraše. Jis neatkris, jei mes patvirtinsime vienuoliktąjį pakeitimą. Tai galime balsuoti dėl jų abiejų kartu, ar ne? Ne, pirmiausia balsuosime dėl vienuoliktojo pakeitimo, tai kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Toliau dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Triliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Toliau balsuojame dėl visos nuomonės projekto su visais patvirtintis pakeitimais. Balsuosime elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas yra patvirtintas. Toliau balsuosime dėl pakeitimų atskiroms biudžeto eilutėms. Turime du pakeitimus. 67-77 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 67-78 pakeitimas, kas už, prieš, pritarta. Galutinis balsavimas. Balsasime elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir šie pakeitimai yra taip pat patvirtinti. Taigi sveikinu poną Štasnį. Toliau periname prie septintojo darbo tvarkės punkto, prie nuomonės projekto, kurį parengė Joe Higgins iš GUE frakcijos. Ir ši nuomonė yra skirta Stoholmo programos įgyvendinimo veiksmų plano civilinės, komercinės, šeimos ir tarptautinės privatinės teisės aspektams. Pername prie pakeitimų ir pirmiausia, tikiu balsavimui pirmąjį pakeitimą. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. A, jūs norite, kad mes patikrintume balsavimo rezultatus dėl pirmojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Let's repeat the vote. Gal dar kartą pabandykime. Balsuojame dar kartą. Pradė, balsavimas pradėtas, dabar galima jau uždaryti balsavimą. Galima. Taip, patvirtintas šis pakeitimas. Pirmasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? A, taip pat reikėtų patikrinti balsavimo rezultatus. Balsavimas pradėtas. Ar galime jau baigti balsuoti? Gerai, pritarsta šiam pakeitimui. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? O kas susilaikė? Taip, reikėtų dar kartą patikrinti balsavimo rezultatus. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Devintasis pakeitimas, U, kas už. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Galutinis balsavimas. Taip, prašau. Okay check the votes on amendment 10. The vote is open. Gerai. Tikriname balsavimo rezultatus dėl dešimtojo pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Ir balsavimo rezultatas yra akivaizdus. Taigi panašu, kad jūsų balsavimo aparatas suveikė šį kartą. Gerai, toliau balsuojame dėl nuomonės projekto su visais patvirtinės pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir šis dokumentas patvirtintas. Sveikinu. Nuomonės referentą Joe Higgins. Toliau perėmėme prie aštuntojo darbo atvarkės punkto. Balsuosime dėl pakeitimų pateiktų tarybos reglamentui 2021-2021. Dėl Europos bendryjų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento dalinio pakeitimo, dėl Europos išorės veiksmų tarnybos mūsų nu, nuomonės referentas yra Kader Arif. Ir dabar balsuosime dėl šios nuomonės projekto. Balsuojame elektroniniu būdu dėl ponio Arif, pono Arif parengto nuomonės projekto. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Nuomonės projektas yra patvirtintas tik vienam komitetų nariu balsavus prieš. Sveikinu poną Arif. Taigi, dėkoju visiems už bendradarbiavimą, baigėme balsuoti ir toliau periname prie devintojo punkto. Prie Junktinių tautų Europos ekonominės komisijos 61 taisyklės privalomo taikymo, suteikiant variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo. Mūsų pranešėjas yra Metin Kazak. Ir mes dabar svarstysime rekomendacijų projektą ir suteikiu iš karto žodį mūsų pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, na, iš tiesų, kaip jūs paminėjote, mes svarstome rekomendaciją, kurią čia ir norėčiau pristatyti. pristatyti. Mes kalbame apie 61 jungtinių tautų taisyklių taikymą Europos Sąjungoje tos taisyklės būtų susijusios su motorinėmis transporto priemonėmis, jų priekabomis ir joms skirtomis sistemomis bei sudėtinėmis dalimis bei atskirais teisės mazgais. 47 metais buvo įkurta šiltų komisija, bus, jos įkūrimo tikslas buvo stiprinti ekonominį bendradarbiavimą, tai yra jungtinių tautų vienas Viena iš komisijų, kaip žinia, 57 valstybės sudaro šią organizaciją, jie eina taip pat kai kurių Centrinės Azijos Respublikos, Jungtinės valstijos ir kitos valstybės. E, tai yra vienas iš juridinių instrumentų susijęs su transportu ir aplinkosauga e, bendrijos buvo prisijungusios prie dešimties taisyklių reglamento, o dabar yra numatoma į mūsų teisės sistemą įtraukti ir šias 61 taisyklę. Buvo, jeigu mes pritarsime šiam dokumentui, tai tuomet tos taisyklės bus mūsų teisino dalis ir tuomet mums nebeteks kurti papildomų techninių taisyklių, išvengsime papildomų administracinių procedūrų ir tai bus naudinga tiek nacionalinėms valstybėms, tiek administracijos struktūroms. E, tas homologavimas, kuris remiasi patvirtinomis tarptautinis taisyklėmis padės trečiosioms valstybėms rasti geresnę prieigą prie ES rinkų, e, remiantis 58 metų EBPO dokumentais. E, automobilių pramonė turėjo taip pat progą išsakyti savo nuomonę ir e, šio sektoriaus atstovai neprieštaravo tokio taisyklių patvirtinimui. Pone pirmininkė, aš siūlyčiau patvirtinti uh, E, šiuos, e, šias taisyklės, šiuos reglamentus. Tačiau kadangi į mūsų komiteto oficialiai kreiptasi nebuvo, tai aš siūlyčiau, kad būtų balsuojama kitame posėdėje, jeigu suprantama nebus padaryta reikšmingų pakeitimų. Po Lisabonų sarties įsigaliojimo procedūros pasikeitė, taigi e, procedūra ir juridinis pagrindas turi būti patikslinti, kad atitiktų tas taisyklės, kurios yra numatytos remiantis 81 mūsų darbo tvarkos taisykle, yra kol kas neįmanoma teikti pakeitimų. Dėkuoju kolegoms uždėmesi. <laughs> Ops. Ah, okay. Um, you are right in uh, remarking that. Jūs visiškai teisingai pastebėjot, kad mes dar negalime balsuoti dėl šio dokumento, nes dar negavome jo iš tarybos. Taigi galėsime atidėti balsavimą dėl jo. Mūsų posėdėje dalyvauja Floran Erlitz, kuris yra komisijos atstovas, jam ir suteiksiu žodį, kad jis pristatytų komisijos poziciją. Dėkui, ponė pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti pranešėjui, ponui Kazak, už pasisakymą. Dėkoju už uoliai atliktą darbą, kadangi jau turite parengtą pranešimą. Aš nenorėčiau nagrinėti atskirų detalių, tiesiog priminsiu, kad ši iniciatyva atitinka šiek tiek platesnį kontekstą, bendro saugumo reglamentą, priimta praeitais metais. 2009 metų 2066 reglamentas tai yra, tai yra kalba apie saugumo taisyklės, yra numatytas tas naujas požiūris, kurio esmė yra e, nu, numatyti, kad taisyklės priimtos jungtinių tautų organizacijos Ženevoje taptų privalomomis, yra numatyta įtraukti jas į Europos e, Sąjungos teisyną, tai padės e, atsisakyti kai kurių e, seniau galiojusių direktyvų, kurios dabar nebegaliotų ir galiotų e, tos taisyklės, kurias patvirtino ekonominė jungtinių tautų komisija. Nekartosiu to, ką sakė ponas Kazak, nes jo paaiškinimai buvo ypač aiškus. Taigi šio, ši iniciatyva dabar diskutuojama taryboje, Liepos 27 buvo posėdį šiuo klausimu. Nebuvo pastebėta, kad būtų kokių nors problemų, bent taryba jų neminėjo. Tačiau kilo klausimas dėl to, kad reikia patikslinti juridinį pagrindą. Tai turi atsispindėti dokumento tekste. Dėl to dar diskutuojama, tačiau manau, kad jau kitam tarybos posėdžiui, kuris vyks e, rugsėjo 8 dieną, tą informaciją jau turėsime. Informacija bus perduota ir jūs galėsite balsuoti, žinodami viską, ką turite žinoti. Dėkui, ponė pirmininkė. E, Dėkoju. Dar kas nors norėtų ką nors pakomentuoti? Puiku. Dėkoju ponui Kazakui. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra labai e, klausimas panašus į tą, kurį ką tik svarstėme. Tai yra Junktinių tautų Europos ekonomikos komisijos e, šimtosios taisyklės privalomojo taikymo. Jis yra susi, e, šis, ši taisyklė yra susijusi su motorinėmis transporto priemonėmis, ir jų tipo tvirtinimo atsižvelgiant jų elektrinę saugą. Aš siūlyčiau pirmiausia suteikti žodį mūsų pranešėjui Nikola Rinardi. Prašau. E, Dėkui, ponė pirmininkė, kaip jūs ir sakėte, tai yra panašus klausimas, tačiau tai yra paprasčiau negu tas paketas taisyklių, kurias mums pristatė kolega Kazak. Jis plenarinėme posėdėje turės pristatyti 61 taisyklę. Aš tik vieną, to būdu man yra žymiai paprasčiau. Ekonominė, e, ekonomikos komisija jungtinių tautų yra prie šimtąją taisyklę ir hybridiniams automobiliams dėl jos kyla tam tikrų neiškumų, lygiai taip pat kaip ir elektriniais varikliais varomoms transporto priemonėms. E, Siūloma taisyklė sudaro ES e, vieną iš pagrindų taisyklių. Tai bus tas instrumentas, kuris pagerins ir palengvins su hybridinių automobilių gamybą, jų e, derinimą, homologavimą, bus galima išvengti to, kad tos įmonės, kurios gamina šias priemonės e, transporto, neturėtų varstyti daugybės durų, laikyti daugybėje biurų, bus numatyta visiems vieninga procedūra. Tai yra tas pranešimas, kurio turinys nėra politinis. Tiesiog tai yra taisyklės susijusios su gamyba automobilių, kurios, kurie išskiria labai mažai CO2 galėtume kalbėti apie žalėją ekonomiką, bus paskatintas e, ekologinis ekonominis vystimasis. Kaip sakė kolega Kazak, reikia patikrinti taip pat e, juridinį pagrindą ir šiam reglamentui, dėl to dar nėra sutarta tarp komisijos ir tarybos. Kol kas mes oficialaus kreipimus į komitetą pareikštą nuomonę nesulaukėme, todėl aš taip pat siūlyčiau, kad būtų balsuojama kito mūsų sutikimo metu, galėsime susipažinti su pakeitimais, kol kas to nebuvo galima padaryti, nebuvo galima teikti pakeitimų, nes kol kas komisija nepareiškė noro teikti šį dokumentą. Dėkui. Ar ponas Herlis, komisijos atstovas, norėtų ką nors pasakyti? Prašau. Oui, just, um, euh, Dėkoju. Norėjau tik patikslinti. Reikėtų, kad šis reglamentas būtų labiau matomas. Kodėl? Todėl, kad jo dėka bus skatinama elektrinių transporto priemonių gamyba, jų mūsų rinkoje atsiras daugiau. Tai yra tas reglamentas, apie kurį buvo skelbta nesename komunikate Europos parlamente ir taryboje. Europos strategija E, siekiant užtikrinti švarių ir e, energetiškai taupių transporto priemonių gamybą. Taip vadinosi šis reglamentas. Ir tiesiog norėjau tiek ir paminėti, kad jau yra e, ankstesnis šio dokumento paminėjimas mūsų dokumentus. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Ačiū. Ponu Rinaldi. Na, E, tiesiog parodėme, kad mes nekeliame jokių kliūčių šio klausimo svarstymui. Atrodo, kad taryba nesusitvarko. Pereikime prie kito punkto valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirtos perinamojo laikotarpio tvarkos. Taip va, tai yra reglamentas dėl taip vadinamo e, pirminių nuostatų pirminių taisyklių patvirtintų šioje šalyje srityje taikymu. Pagal Lisabono sutartį ES įgyja naujų kompetencijų. Mes e, kalbame apie investicijų sutartį, su kurio, kurias esame sudarėme su trečiosiomis šalimis. Pranešimo autorius šiuo klausimu yra Karlas Šliteris iš Žaliųjų ir iš karto žodį suteikiu jam. Vyks pirmasis pasikeitimas nuomonėmis dėl šio klausimas. klausimo. Prašau, Karlai. Yeah, much, chairman. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomi tema ir Džiaugiuosi, kad mes svarstome šį klausimą. Manau, galima nebejotinai konstatuoti, kad tai yra nauja mums suteikiama kompetencija imtis šios ryties klausimų. Ir kaipgi pasirodė šis komunikatas. Jis pasirodė e, Liepos 7-ąją ir tikėtina, kad skirtingų institucijų galios gali kirstis. Tačiau sutartyje aiškiai nurodyta, kad, kad tai yra Europos masto kompetencija. E, parlamentas yra viena iš institucijų, kuriams tenka įgaliojimai šioje srityje ir mes turime teisę svarstyti šiuos klausimus. Tikiuosi, kolegos man pritars, mm, kad mes turime teisę išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu. Dabar galiojančios dvi šalis sutartis Taip pat tai, kad tai perina ES kompetencijon, reiškia, kad turime pasinaudoti šiomis naujomis galiomis ir daryti pažangą. Galioja daugiau nei tūkstantis dvišalių susitarimų. Todėl svarbu uh, kad teisinių požiūrių viskas būtų aišku šiais klausimais ir atsižvelgiant į tai, kad dabartinės sutartys galios, kol mes nepatvirtinsime naujų taisyklių reglamentuojančių jas. Na, tokia padėtis yra, e, nekelia jokių e, prieštaravimų, tačiau turime, mums reikia nuostatų dėl tų susitarimų galiojimo nutraukimo pabaigos. Kai kurie šių susitarimų yra labai seni ir savo esme, kai kurie yra kolonijistiniai. Tiesiog pasimti, ką gali, jeigu tai įmanoma, ir dinkti kuo greičiau. Taigi reikia imtis tų senųjų sutarčių. Taip pat reikia teisiniškumo dėl tų susitarimų statuso, dėl senųjų ir busimų susitarimų statuso. Taip pat ne, tie susitarimai negali galioti be galo, nes daugybės tokių susitarimų prieštarauja naujai įsigaliojusioms nuostatoms pagal sutartį. Tai yra vienas iš kelių aspektų susijusių su investicijomis. Taip pat senelio privilegija, dar vienas aspektas. Žinau, kad socialistų atstovas Kadira Rifas rengia pranešimą dėl investicijų politikos. Ir trečias susijęs aspektas - tai įgaliojimai, kuriuos komisijai turės suteikti tarybai, taryba ir, ir kaip parlamentas dalyvaus suteikiant tuos įgaliojimus, nes mes nesirošėme teikti įgaliojimų nei vienu iš šių aspektų, nes nauja investicijų politika reiškia, kad reikia naujų teisinių nuostatų, kuriamis būtų e, grindžiama ta politika. Bet tai nereiškia, kad taryba ir komisija pačios e, savarankiškai dėrėsi su Kanada, Singapūru, Kinija ir kitais visose šios trijose dalise turime reikalauti, kad būtų suformuoluoti nauji galiojimai pagal sutartį. Ir komisija ir taryba turės sugalvoti, kaip toliau dirbti šioje srityje ir kaip užtikrinti, kad, kad ir mes būtume įtraukti į tą darbą ir su mumis bendradarbiautų. Dar vienas dalykas - komisijos pasiūlymas. Kaip minėjau anksčiau. galioja tos senusios prekybos sutartys. Kai kurios jų tikrai prieštaraus naujajai e, sąjungos politikai nuostatoms. Komisija turės išspręsti šiuos atvejus ir reikės naujų taisyklių, pagal kurias bus galima atsisakyti, atnaujinti senasias prekybos sutartis, kada tai bus įmanoma. Taip pat mums reikia užsitikrinti ir mums turi parodyti, kaip parlamentas dalyvaus rengiantas taisyklės. Ir tas laikotarpis, kuomet galios dviejų rūšių susitarimai senieji ir naujieji, kaip spręsime palankiausios partneris e, statuso klausimą. Jeigu, pavyzdžiui, pagal vieną sutartį valstybei suteikiama tokia galimybė pasinaudoti tokią palankaus režimo nuostatą, o pagal kitą sutartį ne. Kai įsigalios naujoji politika, kaip viskas atrodys, kas atsitiks su tomis nuostatomis. šį sudėtingą klausimą turime spręsti ir dabar pereinamojų laikotarpiu ir vėliau turėsime jį aptarti patvirtinę naująją politiką. Taip pat minimalus standartai reglamentuojantis investicijų politiką, ginčių sprendimo tvarka. Manau, kad tuo tarpu tai yra tikrai labai miglota ir neaiškis rytis visiškai neskaidrus, slapta dirbančios struktūros sprendžia šiuos klausimus, slapta pasidžiaujančios struktūros sprendžia tuos klausimus. Taip pat turime kalbėti ir apie geresnį e, investuotojų teisų ir pareigų balansą. Ir čia norėčiau pakalbėti apie visapusišką politiką ir apie politikos nuoseklumą. Negalime sudarinėti su, su, su kitomis valstybėmis sutarčių dėl aplinkosaugos ir taip pat tuo pat metu leisti galioti senosioms sutartims, kurios pažeidinėja tuos aspektus. Taigi reikia naujų arba atnaujintų dėrybų šiais klausimais. Nes, kaip jau sakiau, kai kurios iš tų sutarčių yra tikrai senos ir netitinka nauj, naujos šiuolaikinės ES politikos tikslų. Taip pat sakyčiau, kad čia atsiveria galimybės įvairiausiams valstybėms. E ES narėms. Jungtinė karalystė, Vokietija, Niderlandai turi, pavyzdžiui, daugybę dvišalių sutarčių, tačiau naujosios valstybės dar jų neturi. Kaip įtraukti visas valstybės? Bet, svarb, bet taip pat reikia siekti, kad nebūtų netoligumo. Kaip užtikrinti visiems lygias teisės šioje srityje Europos Sąjungoje? Atsižvelgiant į tai, kad dabar yra pareinamasis laikotarpis ir jis gali užtrukti, bet negalime leisti, kad visą tą laiką egzistuotų tokie milžiniški skirtumai šiame kontekste tarp skirtingų ES narių. Taip pat penkt, reglamento projekto penktajame ir dvyliktajame straipsniuose yra pereinamosios nuostatos, kur nurodoma, kad praėjus tam tikram laikui komisija peržiūrės E, šias sutartis arba sudarys naujas. Mums, mes tikrai pasigendame e, pasiūlymų, nuostatų dėl numa, numanomo, numatomo sutarčių uh, galiojimo nutraukimo. Nes jeigu nenu, nenustatysime datos, tai tas režimas amžinai ir galios. Noriu, kad mes su taryba ir komisija susitartume dėl galutinės datos. Tai yra, rengia, rengiamės, yra sutartis, reikia laikytis jos nuostatų, tačiau ne, bus neįmanoma laikytis sutarčių, naujų sutarčių, jeigu galios šimtai senųjų sutarčių, kur yra, e, pagal kurias valstybėms suteikiamas palankiausios e, partnerės statusas. Taigi visą tai reikia apsvarstyti. komisija kalba apie įvairius teisinius aspektus e, šio pasiūlymo. Devintame straipsnyje. Toliau ES teisė. Žinoma, visos nuostatos turi atitikti ES teisę. Toliau kalbama apie persidengiančias nuostatas Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos teisėje E, o trečią, C dalį to straipsnio norėčiau jums perskaityti, nes tai yra tikrai įdomus tekstas. Devinto straipsnio C punktas. Taigi, komisija sudary, suteiks teisę oficialiai pradėti dėrybas, išskyrus tuos atvejus, kuomet jį prieitų išvados, kad tokių dėrybų pradžia prieštarautų kokiam nors nuostatom. Konkrečiai, jeigu tai kažkaip neleistų įgyvendinti ES politikos investicijų srityje, ypač kalbant apie bendrąją priekybos politiką. Man nelabai patinka nuoroda į ES investicijų politiką, juk priekybos politikos tikslas integruoti, investuoti ir užtikrinti, kad ir kitos valstybės galėtų siekti socialinės politikos ir kitų sričių tikslų. Ir jeigu, nurodyta, jeigu yra nurodyta tik tai į investicijas, tai, bet, tai galima vertinti labai plačiai, bet taip pat galima visą tai suvokti labai siaurai. Aš tai interpretuočiau labai plačiai, kad tai mes taip siekiamas įvairių tikslų. Aš manau, kad tuo ir baigsiu ir išklausysiu kolegų minčių šiais klausimus. Tikiuosi bendradarbiavimo jūsų ir e, prašau kuo anksčiau teikti pasiūlymus. Geriausia, kad tie pasiūlymai atsirastų pirminiuose projektos svarstymo etapuose. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs taip išsamei pristatėte mums rengiamą reglamentą bei aptarėte kitus su juo susijusius aspektus. Prieš suteikdama žodį tarybos ir komisijos atstovams norėčiau uh, pakviesti komiteto narius pasisakyti. Panas. Ačiū, ponė pirmininkė. Nedaug, ką turiu pridurti prie to, ką paminėjo kolega. Jis paminėjo daugmaž visus kylančius klausimus. Nes paprastai, kai kalba apie dvišalės investicijų sutartis, tai tokių klausimų iškyla. Na, aš jau minėjau šį beitą. Uh, Svarbu, kad būtų palaikomas diskusijos testinumas, kuris vyko su ponu Sullivan ir ten jau buvo keliami šie klausimai. Šis investicijų klausimas bus esminis mūsų komitete artimiausiais mėnesiais. Norėčiau priminti kolegoms, jog Lisabono sutartis mums suteikia papildomų įgaliojimų Tad reikia pasinaudoti visomis turimomis galiomis, kurias mūsų šį sutartį suteikia. Ypač kalbant apie investicijas. Vienas iš tų kylančių klausimų gali būti toks. Buvo sakoma, kad pagal bendrą sprendimų priimimų procedūrą bus priimtos e, laikinos nuostatos. Buvo sakoma, kad bus išklausyta mūsų nuomonė, tačiau išgirdome, kad komisija derasi dėl naujų investicijų sustarimų su Singapūru, Kanada ir taip toliau. Čia yra tie pavyzdžiai, kuriuos jau paminėjo Karl Schlitter. Su Merkosūr šalimis taip pat deramas, jo pasiekmes yra labai rimtos, mums susidaro įspūdis, kad mes lik palikti nuo šaly, kad komisija na, skirtingai kalba ir elgesi. O juk taisyklės yra tokios, kad kol parlamentas neprieimė iniciatyvinio pranešimo, uh, E, išreiškiančių parlamento nuomonę, jokios darybos neturi vykti. E, pagrindų sustarimas tarp komisijos ir sutarimo be kita ko numato, kad be, bet koks darybų mandatas turi būti atsiųstas Europos parlamentui, kad būtų galima sulaukti parlamento reakcijos, kad komisija žinotų, kokia yra ta reakcija. Tikimės, kad tos taisyklės bus laikomasi ir kad sulauksime e, įgaliojimų dokumentų artimiausių metų parlamente, kad galėtume išreikšti savo nuomonę. Tiek norėjau pasakyti, dėkoju. Kader. Dėkoju, Kaderai. Danielis. Den punkt, den Kader Arif angesprochen hat. Gerbiami, gerbiami kolegos, kolega Arif minėjo susitarimus, dėl kurių bus deramasi. Galiu jį tik paremti, norėčiau grįžti prie pono Šliuter pranešimo ir pasakyti štai ką. Komisija e, pateikė tokį pasiūlymą, kuris mūsų neipatingai džiugina. Komisija pateikė tokį siūlymą, kuris sukels didelį juridinį netikrumą tiek gamintojų tarpe, tiek investitorių tarpe. E, dauguma įmonių ir dabar jaučia tokį tam tikrą netikrumą. Kaip bus toliau, jei komisija ir toliau elgsis taip pat kaip iki šiol. Jeigu dėl vieno ar kito susitarimo e, pasitelkiamas teisingumo teismas, nežinau, ar tai yra geriausias sprendimas spręsti problemas, ypač kai turime tiek daug sunkumų užimtumo srityje. Pona Šliuter apie tai kalbėjo. Aš manau, kad ES investicijos užsienyje yra rimtas klausimas. Svarbu, kad būtų įvertintas testinumo elementas ir tvarumo elementas. Būtent dėl to mums labai svarbu, kad prie to klausimo būtų galima sugrįžti e, pailsėję, nu, kad galėtume grįžti prie to klausimo po atostogų pailsėję ir, ir vėl jį svarstyti. Galbūt reikėtų dar kartą viską apsvarstyti ir mano supratimu reikėtų elgtis atvirkščiai, reikėtų numatyti kuo didesnį saugumą įmonėms, reikėtų uh, užsitikrinti, kad mūsų tarptautiniai pantritiniai būtų patikimi, tai yra svarbiausias prioritetas. Būtent dėl to, kad tą ankstesnio parlamento konsul... nuomonės sužinojimo klausimą ir aspektą reikėtų iškelti. Jei komisija ateityje nori dėrėtis dėl naujų sustarimų, tai tuomet nereikėtų, kad taryba suteiktų tokius įgaliojimus. Susiklosto tokia situacija, kurią galėtume pavadinti šantažu. Komisija gali dabar kitus šantažuoti. Aš manau, kad prieš suteikiant įgaliojimus svarbu, kad parlamentas turėtų, savo, turėtų galimybę savo žodį tarti ir pasakyti ne, jeigu to reikia dėl žmogaus teisų apsaugos, dėl juridinio saugumo, visus, visus tos aspektus turėtume pažvelgti papildomai. Ir jeigu taryba neduoda tokio įgaliojimo, sakoma, kad štai tuomet mes pasinaudotume savo teisę ir komisija tuomet turėtų veikti, nes mes galėtume neleisti, kad tos darybos prasidėtų. Manau, kad mums reikia ramiai dar kartą viską apsvarstyti. Na, o kai dėl darbų kalendoriaus būtų galima rasti dar sprendimų. Kitaip tariant, iki balsavimo dėl pakeitimų ir galutinio balsavimo mes dar turime laiko. Galime pateikti pakeitimus, turime dirbti ramiai, o ne karštlygiškai. Dėkoju. Thank you. Dėkoju. Dėkoju liberaldemokratų frakcijos atstovui. Daniel Desarnes. Alde frakcija. Norėčiau pasakyti, kad pritariu tam, ką sakė trys kalbėję kolegos. Klausimą reikia kelti kitaip, norėčiau tai pasakyti komisijai. Na, įdomu yra kelti klausimą dėl perinamųjų nuostatų. Pritariu dėl juridinio netikrumo, nes negalima papildomai kurti tą juridinį netikrumą. Tačiau aš manau, kad svarbiausia iškelti esminį klausimą, kur mes einam, ko mes norim, kokios politikos norim, kokios strategijos norim investicijų srity. Jeigu tie klausimai neiškyla, tai tuomet, kaip mes sakome Prancūzijoje, plūgas statomas priešais jautį, arba, kaip sako lietuviai, vežimas priešais arklį. E, komisija nori e, veikti taip, kaip jinai nori, tačiau taip negalima. Mes turime Lisabono sutartį, mes parlamentarai turime tam tikrus įpareigojimus ir įsipareigojimus ir turime iškelti klausimus taip, kaip jie turi būti iškelti. Ne, man svarbiausias klausimas nėra perinamosios nuostatos, nors jos yra e, svarbios. Man svarbiausia yra žinoti, kokios investicijų strategijos mes norime, kokius santykius mes norime palaikyti su trečiosiomis valstybėmis, ar kokie, kaip mes kelsime socialinius aplinkos saugos žmogaus teisų klausimus. Taigi mes, Europos parlamento nariai, pirmiausia turime kalbėti apie tikslą, apie strategiją, o tik po to kelti darbo tvarkės klausimus. Ačiū. Will... Dėkoju, Viljamai Dartmut. Tai prašau, jums žodis. Taip, pirminkė, dėkoju. Kalbėtojas kalba neįsijungęs mikrofoną. Lab, labai dėkuoju. Panašu, kad e, technika streikuoja prieš mane. Aš norėčiau pradėti pasakydamas, kad e, aš skirtingai nuo e, kitų komiteto narių buvau išrinktas tam, kad aš apsaugočiau Junktinės karalystės interesus, o ne tam, kad ginčiau Europos supervalstybės privilegijas. Ir galiu Jums pasakyti, kad iš Junktinės karalystės perspektyvos šis dokumentas tikrai kelia didžiulį nerimą. Čia yra parašyta, kad ES veikimo sutartyje yra numatyta, kad e, ES turės išskirtinę kompetenciją investicijų srityje. Taip yra sakoma dokumente. Ponas Šlaiteris kalbėdamas labai žavingai, visiškai teisingai pasakė, kad šiuo metu galioja tūkstančių dvišalių susitarimų. Kai kurios šalės turi daugybę, tų tūkstančių tokių sustarimų, kai kurios šalės turi tik tai ta, keletą. Taip iš tikrųjų ir yra. Ir iš tikrųjų negalima leisti, kad egzistuotų didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių. Tačiau nepamirškime, kad valstybės, visos ES valstybės narės yra skirtingos. Ir e, visiškai neteisinga yra grįsti ES e, projektą, tą iliuziją, kad mes visi esame vienodi. Jungtinė karalystė yra ta šalis, kuri turi e, labai daug dvišalių susitarimų investicijų srityje ir daugybę ūsnių investicijų Europos Sąjungoje yra būtent investicijos į Jungtinę karalystę. Be to, Jungtinė karalystė labai daug investuoja pati. Ir JAV yra didžiausias, stambiausias inve, užsienio investuotojas Jungtinė karalystė. Ir lygiai taip pat Jungtinė karalystė yra uh, stambiausia uh, užsienio investuotoja JAV. Ir jei pažvelgsite į trečiąjį skyrių, į aštuntąją jo straipsnį, pamatysite, kad jame yra parašyta, kad komisija reikalaus, kad valstybės narės peržiūrėtų savo galiojančius sustarimus ir juos atitinkamai pakeistų. Šį devintame straipsnėje yra parašyta, kad komisija net leis valstybėms narėms pradėti nauju, naujas darybas dėl naujų dvišalių sustarimų. O dešimtame straipsnėje yra parašyta, kad komisija reikalauja, kad valstybės narės e, e, informuotų ją reguliariai apie jau pradėtas darybas. Ir taip pat yra teigiama, kad komisija nu, e, turi, turės teisę dalyvauti stebėtojos teisėmis šiuose, šiuose darybose. Be to, susitarimų dokumentus reikės pateikti komisijai ir po to komisija turės įvertinti, ar šie susitarimai neprieštarauja e, komisijos pradėtoms dėryboms dėl investi investicinių susitarimų ir ar neprieštarauja ES teisynui. Visi šie dalykai prieštarauja mano šalies nacionaliniams interesams. Taigi akivaizdu, kad visi, visi teiginiai apie tai, kad, e, lis, e, e, kad Lisabono sutartis iš esmės nieko nepakeitė, yra, buvo visiška nesąmonė. Jungtinė, jungtinė karalystė labai neramina tai, kad visi šie dalykai paveiks mūsų verslą, mūsų piliečius, mūsų gyventojus. Ir kada nors ateityje susivienyje Prancūzijos, Vokietijos žalieji turės e, galimybę spręsti, kokias darbo vietas mes turime kurti Junktinė karalystė. Junktinė karalystė nuolatos kenčia nuo nuolatinių ES inves, e, invazijų į mūsų ūkį. Mes matome, kas vyksta. Tuo tarpu kitos valstybės narės užmerkia akis. Ir visi šie pasiūlymai yra dalykai, kurie mums tikrai labai pakenks. Ir aš matau, kaip, kad mūsų, mano kolegos stengiasi negirdėti to, apie ką aš kalbu, tačiau uh, rinkėjai galiausiai tar savo žodį. Mister... Dėkoju. Komisijos vardu ponas Mauro Kapričioni iš priekybos generalinio direktorato. Thank you, Chairman. Thank you very much for giving me the floor. Pirmininkė. Aš nekalbėsiu apie bendruosius aspektus, noriu pristatyti, aptarti keletą trijų, tris aspektus. Tai yra, kaip komisija vertina šią politiką bendros prekybos politikos kontekste, taip pat paaiškinti kodėl mes pateikėme būtent tokį dokumentą, kokį pateikėme. Ir trumpai priminsiu Jums šio reglamento pagrindinius aspektus. Aš tikiuosi, kad tai iš dėlės atsakys į klausimus, kuriuos iškelia komiteto nariai, nors kai kurie iš, iškeltų klausimų yra tikrai sudėtingi ir aš neapsimesiu, kad dabar turiu jau visus atsakymus. Europos Sąjungos pagal ES politiką visiems investuotams siekama užtikrinti vienodas galimybės ir sąlygas atviroje ir teisingoje rinkoje, tačiau už tai, kas vyksta užsienyje, mes neatsakome. Ir todėl bendroje priekybos politikoje mes turi, siekiame užtikrinti vienodas sąlygas dėrybos dėl investicijų nėra galimybė užsitikrinti kažkokias privilegijas ar bandyti išvengti e, konkrečiose valstybėse galiojančių įstatymų taikymo. Ir tai komisijos nuomonė yra iš anksti ta, tas atspirties taškas, kuriuo remiamės pagal Lisabonos sutartį. Komisija primena, kad investicijų, investicijų politika, politikai suteikta labai konkreti e, vieta ir vaidmuo institucijų struktūroje ir parlamentui numatytas labai konkretus vaidmuo šios politikos atžvilgių ir komisija yra pasirengusi užtikrinti, kad parlamentas tą vaidmenį galėtų suvaidinti visapusiškai. Kaip jau minėta, kurdami naują politiką negalime ignoruoti to, kad yra 1200 sudarytų ir galiojančių investicijų sutarčių. Ir būtent tos sutartys tuo tarpu užtikrina mūsų investuotojų apsaugą užsienyje. Ir tos sutartys taip pat garant, savo ruoštų užtikrina, kad mūsų politika labai drastiškai nesi, toje srityje nesikeis laikui bėgant. Ir tos sutartys galioja ir jų teisinis aiškumas garantuotas pagal tarptautinę teisę. Toliau kalbant apie tai, tuos atvejus, kuomet valstybėms tenka anuliuoti sutartis, tokias sutartis, būtent tam tikslui ir, regal, ir galioja šis reglamentas. Ir būtent todėl mes institucijose svarstysime šį reglamentą, ir darysime tai tiek laiko, kiek, kiek bus reikalinga. Svarbu, kad mes savo investuotojams ir užsienio investuotojams nusiųstume signalą, kad ES institucijos dirba siekdamos išspręsti šią teisinių požiūrių dviejopą neaiškę situaciją. Reikia užtikrinti, kad šis reglamentas, apie kurį kalbame, ne, kažkaip neužbėgtų už akių ES politikai, kuri bus e, tvirtinama ateityje ir kad jis neprieštarautų sutarčiai. Tam tikslui galime pasitelkti keletą nuostatų diskusijos su taryba ir parlamentu atskleis, ar mums, ar mums pavyko parengti gerą tekstą, ar tų nuostatų pakanka. Taip pat komisija renks komun, dėl komisijos komunikato, dėl kom, priekybos politikos, šių e, investicijų politikos ateities. Tas komunikatas dar visko neišsprendžia, bet jis bent jau e, atskleidžia, kad šioje srityje politika keisis, evoliucionuos. Tačiau tie pokyčiai bus laipsniški, labai apie juos bus pateikiama iš anksto aiški informacija, jie bus aptarti su institucijomis ir suinteresuotų grupių atstovais. Ir tai leis mums užtikrinti tinkamus politinius sprendimus, kuriuos mums reikės priimti artimiausių laikotarpių. Norėčiau, kalbant apie šį reglamentą, priminti keletą jo svarbiausių bruožų. Visų pirma, reglamento tikslas užtikrinti, kad pagal sutartis kad tos galiojančios sutartys būtų teisėtos, kad jos jokių būdų nebūtų, um, kad, kad senelio, kaip ta senelio privilegijos nuostata niekaip neprieštarautų, nekonfliktuotų su tomis sutartimis. Taigi ir numatyta prievolė pagal tas sutartis išspręsti iškylančius teisinius neiškumus, o komisijai sutikta gale imtis, inicijuoti, imtis veiksmų prireikus kad būtų išspręsta tokia situacija. Šiuo reglamentu mes nesirengėme keisti teisinės padėties Kitas dalykas sutei, galių suteikimas valstybėms narėms dėrėtis dėl sutarčių. Tai yra labai ribotas e, mandatas, apribotas, yra numatytas, numatyta jo trukmė. Kodėl mes apie tai kalbame? Todėl, kad ta kuriama pol, politikos, naujos ir ties politikos kūrimas turi vykti laipsniškai. Ir net jei mes turėtume visus reikalingus išteklius ir visą reikalingą patirtį ir žinias, ES neturėtų galimybių 1200 sutarčių kažkuo kitu pakeisti per labai trumpą laiką. Todėl tas naujos politikos kūrimas vyks laipsniškai, o perinamojo laikotarpio mechanizmų tikslas užtikrinti, kad tai vyktų pakankamai sklandžiai. E, mandatas valstybėms narėms dėrėtis iš nuojo dėl sutarčių. Tai, tai yra pagrista, ta nuostata, toks siūlymas yra pagristas. Kai kurios iš tų sutarčių yra labai senos, bet daugelį jų, iš jų yra nuostatos dėl jų atnaujinimo reguliaraus, ne jų panaikinimo. Dar norėčiau paaiškinti kitas priežastis kai, iš, kai kurios iš tų sutarčių iš tikrųjų netitinka Lisabono sutarties. Ir valstybės narės, valstybėms narėms tenka prievolė išspręsti šiuos prieštaravimus. Jos gali pasitelkti kai kuriuos instrumentus, ypač tuos, kuriuos e, Teisingumo teismas yra konstatavęs keletą kartų. Ir galiausiai dar vienas reglame, mūsų svarstamo reglamento bruožas. Peržiūros ir anuliavimo nuostata. Man atrodo, mes lab, pakankamai tiksliai suformulavome e, nuostatas, kurių pagrindų galima at, nutraukti sutartį arba ją atnaujinti. Mes bandėme to klausimų nuostatą suformuluoti kiek įmanoma tiksliau. Aš pasižymėjau jūsų išsakytas kritinės pastabas. Tačiau reikia nepamiršti, jog iškilus prieštaravimui, prieštaravimams komisijai reikalingos galios užtikrinti, kad tokios, toks, tokios sutarties galiojimas nebūtų atnaujintas arba kad nebūtų deramas dėl tokios sutarties pratesimo. Me, mums reikalinga galimybę kreiptis į teismą prireikus. Numatytos, numatytos konsultacijos su valstybėmis narėmis, kurių pagalba mes bandytume spręsti tokius atvejus. Tačiau, kuriama nau, politika nauja srityje, mes numatėme perinamo laikotarpio mechanizmą. Ir jeigu paaiškėtų, kad mandatus, valstybėms narės mandatų suteikimo uh, E, momentas prieštarauja kitiems procesams. Parlamentas turės galimybę tai, apie tai informuoti komisiją ir tai pasakyti. Yra kitų priemonių užtikrinti šių visų procesų teisėtumą. Dar pirmininkė dėl kitų klausimų, kuriuos iškėlė komiteto nariai. Mes bandome teikti priemonių ir pasiūlymų paketą, kad ir taryba, ir parlamentas galėtų susidaryti kiek manoma platesnį vaizdą apie tai, kokia bus investicijų politika. Ar ta, tų pasiūlymų sąrašas baigtinis? Ne. Bet mes bandome suteikti kiek įmanoma daugiau informacijos dabar, kokios turime. Turime galiojimus e, dėrėtis dėl investicijų liberalizavimo tačiau neturime mandatų dėl investicijų apsaugos. Daugeliu atveju mūsų prekybin, prek, prekybiniai partneriai investicijų apsaugą e, yra paskelbę kaip iš ankstinę nuostatą ir sinekvanon, be jos jie nesidara toliau. Tai nereiškia, kad dėrybos, dėrybos kurias minėjau, jau yra baigtos komisija nori papild, prašyti papildomų e, įgaliojimų šioje srityje dė, dėryboms, kad galėtų dirbti toliau. Tie, tos dėrybos tikrai negrei, nesibaigs greitai. Bent jau jos truks visą tą laiką, kol parlamentas svarstys investicijų politiką. Kalbant apie naujas dėrybas, pavyzdžiui, dėrybas dėl investicijų su Kinija, tai šie klausimai turėtų būti sprendžiami įprastinė tvarka. E, bus atliekamas e, padėties vertinimas, paskui vyks viešos konsultacijos ir visų mandatų įgaliojimų tvirtinimą, tvirtinime dalyvaus parlamentas, jie bus pristatyti parlamentui. Ir tik tada paaiškės, ar mums tas mandatas bus suteiktas. Ir šis procesas taip pat užtruks, e, jis, manau, truks netgi ilgiau. Ir aš nenorėčiau bandyti užbėgti už akių diskusijoms, kurios vyks parlamente ir taryboje dėl šios politikos, dėl investicijų politikos gairių. Taip pat noriu pasakyti, kad ir tarybai, ir parlamentui būtų naudinga turėti keletą praktinių pavyzdžių, kaip atrodo tos investicijų direktyvos. Mums nepavyko labai abstrakčiai e, viso to suformuluoti savo komunikate, bet mes pasitelksime konkrečius pavyzdžius, e, patiksime, pristatysime atvejus, kuomet prašėme tokių direktyvų patvirtinimo ir tuomet prasidės diskusijos. Dėkuoju. Ponas Kastner. Turiu papildomą klausimą komisijai. Norėjau patikslinti šį klausimą. Komisijos atstovai prie šio klausimo susitelkė ir aš noriu paklausti papildomai. Buvo sakoma, kad egzistuojantis sustarimai kai kada prieštarauja Lisabonos sutarčiai. O Lisabonos sutartis leidžia E, mums prisimti tą kompetenciją, nes ES pagal ES turimas taisyklės galima valstybių narių kai kurias kompetencijas perduoti ES. Europos komisija turėtų užtikrinti tokių e, taisyklių sklandų taikymą, nes yra atsakinga už sutarčių sergėjimą. Žinome, kad egzistuoja investicijų apsaugos susitarimai kodėl iki šiol apie investicijų apsaugos susirimus buvo kalbama taip nedaug. Komisija juk turi užtikrinti, kad valstybės narės nesudarytų sutarčių, kurios ar sustarimų, kurie prieštarauja ES teisinėms taisyklėms. Galime susidaryti įspūdį, kad komisija mėgojo, kadangi tokie sustarimai egzistuoja. Tačiau ar nuo gruodžio yra kažkokios naujos informacijos? ar reikėtų dabar pradėti peržiūrėti investicijų apsaugos susitarimus. Man regis taip neturėtų būti, neturėtų reikėti tą daryti. Dėkoju. Dabar norėčiau steigti žodį komisijos nariu, kad jis atsakytų į pateiktą klausimą. Ačiū, pirmininkė. Komisija nori, kad būtų daugiau skaidrumo ir būtent todėl ir atsirado naujos nuostatos, kurių tikslas iki šiol e, komisija negalėjo stebėti dėrybų dėl dvišalių susitarimų, kadangi e, tiesiog ji neturėjo tokios teisės ir valstybės narės neturėjo jai pranešti apie dėrybas arba e, susitarimus. Dėl šių, darybų, dėl šių susitarimų deramasi uh, siekiant geriausio rezultato. Niekas nenori pažeisti galiojančių nuostatų, tačiau mes žinome, kad ilgainiui atsirado tam tikrų prieštaravimų tarp galiojančių teisės aktų ir susitarimų. Ir komisija nori pareikalauti, kad valstybės narės pradėtų naujas dėrybas dėl šių susitarimų, kad juos peržiūrėtų. Ir kai kurios valstybės narės jau tą padarė. Jos peržiūrėjo e, galiojančius sustarimus tam, kad e, būtų išvengta teisinių prieštaravimų. Ir e, buvo netgi keli atvejai, kai į komisiją buvo paduota į teismą, nes buvo manoma, kad jos reikalavimai yra nepagristi. Taigi mes tenkime spręsti teisinių, teisinės problemas, tačiau tam prireiks dar nemažai laiko, tam, kad galėtume viską įspręsti. Ir mums reikia papildomų priemonių, papildomų priemonių, kuriomis galėtume pasinaudoti tam, kad e, galėtume pataisyti galiojančius sutarimus. Ir perinamųjų laikotarpių valstybės narės galės uh, peržiūrėti galiojančius susirimus, išnagrinėti, ar jie prieštarauja galiojančioms normoms ar ne. Ir nuo to priklausys, ar galima bus pratesti tokius, uh, uh, tokius susitarimus ar ne. Aš nenoriu teikti, kad uh, šis naujas mechanizmas veiks labai tiksliai, labai taip, kaip mes norime, kad jis veiktų. Tačiau manome, kad jis padės mums spręsti uh, E, problemas, kurie, su kuriomis susidurime praeitėje, apie kurias mums yra žinoma. Dėkuoju. Gerai, dabar e, Karlui Šliteriui, mūsų pranešėjai, suteiksiu žodį. Jūs nenorit kalbėti. Aš taip norėčiau, kad taryba mums ką nors pasakytų. Pirmininkas, mes negalėsime neturėsime galimybės išklausyti tarybos atstovų, kadangi jų nėra salėje. Tai yra pirmasis pasikeitimas nuomonėmis ir taryba nusprendė jame nedalyvauti. Taigi, tęsėme mūsų diskusiją ir gal jūs norėtumėt ką nors pasakyti dėl šio dokumento tvirtinimo tvarkarašio? Ah, Man atrodo, kad veikia mikrofonas, ar ne? Aš tik e, prancūziškai, ką pasakiau savo kolegams iš Belgijos, kurie šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad e, mūsų diskusija šiandien yra e, apie tai, kad mes gyvename viename pasaulyje, norime, kad jis būtų geresnis. Kiekviena šalis derasi, atsižudami savo interesus ir siekdama geriausio rezultato. O mes visi norime kartu, kad mes turėtume labai aiškiai teisinę bazę, kuri, ne, kuri būtų naudinga visiems, kad visos valstybės narės galėtų veikti vienodomis sąlygomis. Mes jau girdėjome iš Indijos karalystės atstovo, kad jie pasirašinėja šios sustrimus jau daugybę metų ir turi jų labai daug ir jie nenori nieko keisti. Spręsti dabartinės problemas galime tik tai pritaikant naują sutartį. Ar patinka tai mums ar ne? Taigi situacija yra štai tokia. Klausydamasis kolego, pagalvoju, kad uh, mums reikia teisinio aiškumo, apie tai kalbėjo ponas Kaspari. Taip, teisinis aiškumas yra labai svarbus dalykas, nes kitaip tikrai uh, mūsų darbas bus visiškai nenaudingas niekam. Taigi, nepamirškime, kad mums reikia teisinio aiškumo. Tačiau dabar taisyklėse parašyta, kad ES priima pagrindinius sprendimus, o po to valstybės narės nusprendžia, kaip reikėtų uh, šias taisyklės taikyti. tokia situacija yra nepriimtina. Ir akivaizdu, kad uh, ginčiai, jei tokie iškils, turės bus uh, sprendžiami Europos teisingumo teisme arba kituose te, teismuose, tarptautiniuose teismuose kurių mes visiškai negalime kontroliuoti ir kurie veikia labai neskaidriai. Taigi mes turė, turėsime dar taikyti sutartyje numatytas taisyklės, mums reikia perinimo laikotarpio. Aš e, neišgirdau jūs e, nieko apie Saulėtekio straipsnį. Toliau kitas kolega pasakė tą patį, ką ir ponas Kasparė sakė. Ir ponė Darmintai, aš nesu Prancūzijos, Vokietijos žalesis. Aš esu šiaurės šalių atstovas. Kalbėtos kalba neįsijungęs mikrofoną. bet vienai per kitaip. Švedija be abejo turi irgi nemažai dvišalių sustarimų ir mano šalies vyriausybė norėtų, kad jie ir toliau galiotų. Tačiau dabar mes jau turime tą, naujas taisyklės ir esame Europos Sąjungoje, esame Europos Sąjungos e, nariai ir turime taikyti šias naujas taisyklės. Toliau komisijos atstovas pasakė, kad yra nesuvokiama, kaip tokia situacija gali, būt, gali egzistuoti. Na, man, pavyzdžiui, atrodo visiškai nesuprantama, kaip galima bus pasirašinėti naujus susitarimus, neįtraukiant į dėrybas ES. Štai, kas man yra visiškai nesuprantama. Ir aš taip pat norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt e, busimasis gairės. Dar apie tai kalbėsime be abejo, kai svarstysime kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus. Ir iš tikrųjų galima būtų pagalvoti apie taip, kaip geriau, geriausių būdų, patogiausių visiems būdų galima būtų uh, is, uh, pritaikyti dabar galiojančius sutarimus prie naujo, uh, naujų taisyklių. Ir dar vienas dalykas investicijų portfeliai, ką mes dėl jų darysime? Labai aktualus klausimas. Ir gal kas nors turėtų jį pakomentuoti. Aš kitame pranešime apie juos išsamiau kalbėsiu. Dabar tvarkaraštis. Man atrodo, kad kuo skubiau parengsim šį dokumentą, tuo bus geriau. Be abejo, va, turime turėti pakankamai laiko tam, kad galėtume viską aptarti ir kad e, balsavimas būtų surinktas tuo met, kai mes esame tam tinkamai pasirengę. Nes e, tai tikrai bus naudinga. Tikiuosi, kad taryba galiausiai atvyks pas mus kada nors ir papasakos mums apie tai, kokios diskusijos šiuo klausimu vyksta taryboje. Uh, nes jūs turėjote įgaliojimus šioje srityje anksčiau, dabar šie įgaliojimai buvo perduoti mums ir gal jūs turėsite patarimo apie tai, kaip mes galėtume pasinaudoti šiomis naujomis galiomis. Taigi aš tikiuosi, kad mūsų diskusija su jumis bus tikrai labai naudinga, nes mums reikia išsiaiškinti, ką, turėsime, ką turime daryti Ir labai svarbu ir mums susitarti dėl to, kokią kryptimį turėtume e, judėti ateityje. Jei bus bandoma e, viską stabdyti, dėlsti, vilkinti šio dokumento tvirtinimą, jei komisija e, kreipsis į teismą, jeigu parlamentas blokuos naujai siūlomus teisės aktus ir taip toliau, bus tikrai baisu. Tai nėra naudinga niekam. Mums reikia žvelgti į ateitį ir galvoti būtent apie ateitį. It will take to draft the opinion. Do you think that we should keep uh, in discussion in parallel with discussion of the Jūs manot, kad mes, uh, foreign investment policy? Jūs manot, kad mes turėtume uh, tęsti diskusijas dėl šios nuomonės projekto kartu su kitais dokumentais, kurie yra susiję uh, su investicijų politika. Taip. Puiku, gerai, periname prie 14 darbo tvarkės punkto, tai yra prie nuomonės projektą dėl naujos 2011-2020 metų Europos energetikos strategijos. ITRI yra atsakingasis komitetas. Būtent šis komitetas rengė, savo prane, rengė pranešimą dėl šios uh, naujos strategijos. Jis turėtų būti pateiktas iki rugsėjo pabaigos. Taigi mes turime labai mažai laiko. Uh, Todėl pakeitimus galima teikti iki rugsėjo antros dienos, 12 valandos. Ir mes turėtų, turėsime balsuoti dėl savo nuomonės rugsėjo 28-osios posėdėje. Mūsų nuomonės referentas yra Jan Zahradil iš Europos konservatorių reformatorių frakcijos. Jis dėja negalėjo atvykti į šį mūsų posėdį ir todėl suteiksiu žodį ponui Stadį, kuris e, labai maloniai sutiko pristatyti mums savo kolegos rengiamą nuomonės projektą. Um, do... Dėkoju. Mano kolega pateikė man užrašų ir aš turėjau pakeisti šiek tiek anglų kalbą tų užrašų. Pažiūrėsim, geriau tai bus ar blogiau, bus matyti mes patvirtiname komisijos įsipareigojimą kurti bendrą energetikos vidaus rinką. Valstybės narės turėtų dėkti mišros energetikos plėtojimo taisyklės. Parengiama yra strategija 11-20 metų laikotarpį, kuri turėtų remtis e, tvaros, tvaraus konkurencingumo e, principų ir solidarumų tarp valstybių narių kad būtų galima geriau atremti energetikos iššūkius 21 amžiuje. Energijos šaltinių diversifikavimas, e, jos tiekimas ir infrastruktūra bei tinklų tarpusavio sujungimas tarp, taip pat tarp naftos, elektros ir um, išmaniųjų šaltinių yra vieni iš svarbiausių aspektų, kuriuos svarbu nagrinėti. Reikia e, kad atsirastų sinergija tarp įvairių energetikos klausimų ir įvairių šaltinių, kad būtų galima užtikrinti ilgalaikę prieigą prie energetikos žaliavų ir kad būtų galima įsigyti tų išteklių už rinkos kainą. E, Europos Sąjungos e, manoma, kad svarbu užtikrinti tinkamą lygį, kad būtų galima numatyti tam tikrus pasaulinio masto standartus, kad būtų skatinama atvira ir sąžininga prekyba saugiais energijos šaltiniais bei naujomis energetinėmis technologijomis. Mes pabrėžiame, kad yra būtina investuoti į energetiką, kad būtų galima šį sektorių tinkamai modernizuoti besivystančiose šalyse svarbu užtikrinti privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystę šioje srityje, svarbu, kad būtų užtikrintas e, energijos šaltinių diversifikavimas šioje šalyje. Buvo pateikti pakeitimai, jie buvo pateikti, aš jau šiek tiek sukeičiau vietomis, na, o šiaip anglų kalba yra nebloga tų pakeitimų. Nežinau, ar tokiu būtent formatu tie pakeitimai pasirodys, bet yra sakoma, kad yra, valstybės narės yra skatinamos remti solidarumą, atremiant energetikos iššūkius 21 amžiuje. Svarbu, kad ES veiksmai remtųsi 195 straipsnių, kur kalbama apie pozityvų energetikos sektoriaus plėtojimą. Ačiū. Ir atsiprašau, sakau kalbėtojas, dar kartą, kadangi kolega negalėjo atvykti į posėdį, aš tiesiog perskaičiau tuos užrašus, kuriuos jis man davė. Pirmininkas, ačiū ponui Robertui Sturdy už tai, kad pateikė kolegos Zaradil pranešimą ir suteiksime žodį komitetų nariams Jenik Žadau, žaliųjų frakcijos vardu. Prašau. Merci et bonjour, monsieur le président. Visiems savo dieną, ačiū, ponė pirmininkė. Keletas pastabų dėl šio siūlymo. Mane stebina štai kas. Šiame projekte nerandama tai, kas yra laikoma europinių konsensusų. Man regis, ar kalbėtume apie e, strategiją dėl žaliavų ar apie energetikos strategiją. Pirmiausias tikslas yra energijos taupimas ir energetikos efektyvumas. Svarbu, kad tai būtų ašis visos europinės strategijos. Svarbu, e, kad tai būtų kalbama, kaip gauti tų išteklių iš kitur negu ES valstybės, kaip turėti priega prie šių iššykių, tų išteklių. Aš manau, kad tai nėra teisingas klausimų iškelimas. Svarbiausia yra kelti klausimą, kaip pirmiausia užtikrinti energetikos saugumą, o pirmiausia tai yra susijęs su infrastruktūra ES ir energijos taupimu. Tai yra ne tik E, svarbus iššūkis pačiam energetikos sektoriui. Tai yra iššūkis pramoniai, kad būtų visomos tokios technologijos, kurios yra tausios energijos vartojimo požiūrių. Taip pat svarbu e, e prisiminti, kad 230 milijardų dolerių e, 230 e, milijardų dolerių investavo į technologijų vystymą Kinė, 80 milijardų į aplinkai draugiškus projektus Junktinės valstijos ir 25 e, milijardus Europos Sąjunga. Taigi šiandien Europos Sąjungos konsensusas yra tas, jis yra susijęs su atsinaujinančiais energijos ištekliais. Dėl brandulinės energetikos nėra tokio konsensuso. Tačiau aš manyčiau, kad svarbu labiau yra kalbėti apie egzistuojantį konsensusą, o nekelti tuos klausimus, kurie tebėra konfliktiniai. Maničiau, kad Europos bendryje ir tam tikra strategija energetikos klausimų yra vienas iš esminių dalykų. E, svarbu pabrėžti, kad investuoti reikia, ES investuoti šį sektorių reikia, tačiau mišri energetika yra kiekvienos valstybės reikalas. Egzistuoja ant tam tikros europinės taisyklės, kurių valstybės turi laikytis, e, tačiau svarbu užtikrinti, kad valstybės tų taisyklių laikytųsi ir kad būtų priklausomus ne tik nuo Europos Sąjungos, bet ir kad atsakytų už savo veiksmus. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Jūs pateikėte tam tikrų uh, pamastymų, kaip pagerinti nuomonės projektą. Klausiausi jų atidžiai jūsų komentarų, sako pirmininkas. Ar būtų daugiau komentarų ar pastabų, ar komitetų nariai jų turėtų? Energetikos direktorato atstovai atsiprašė, kad negalės atvykti į posėdį ir prisidėti prie šios diskusijos, klausiu kitų atstovų, prekybos direktorato atstovų, jie taip pat nieko nenori pridurti. Tiesiog dar papildomas dalykas. Aš nesu visiškai nusteikęs priešiškai brandolinės e, energetikos atžvilgių, kai kuriuose šalyse ta, ta energijos rūšis tampa vis populiaresnė, tačiau aš nesu didis jos šalininkas. <laughs> Uh, next point, point 15 is... 15. darbo tvarkis klausimas yra paskutinis. O Tuo būdu galėsime darbus baigti šiek tiek ankstėliau. Okay. Point 15. Um, this is the second exchange of views. 15 punktas. Antras pasikeitimas nuomonėmis dėl Europos Sąjungos garantijų EIB. Pranešės šiuo klausimu yra iš biudžeto komiteto. Mes nusprendėme, kad mūsų komitetas taip pat teiks savo nuomonę apie šį pranešimą. Suteikiu žodį pranešėjui Viljamui Dartmutui. Uh, Ačiū pirmininkė. Nuomonė, kuomet ji bus parengta, e, susidarys iš mano surinktos informacijos ir mano nuomonės. Ir aš pabandysiu dabar kiek įmanoma aiškiau pristatyti, kas čia bus svarbiausia. Galbūt aš pakartosiu tai, ką jau sakiau prieš šešias savaitės, bet jei kas kieno nors atmintis yra tokia gera, kad jūs išgirsite tos pačius teiginius, tai aš iš anksto atsiprašau dėl pasikartojimų. Uh, Noriu padėkoti ekspertams dirbantiems Europos, dirbantiems Europos investicijų bankė ir komisijos pareigūnams, su kuriais buvau susitikęs šį rytą. Ir pa, noriu padėkoti jiems už e, jų laiką ir už tai, kad e, man suteikė labai iškios informacijos. Taigi, egzistuoja garantija pagal, iš ES biudžeto skiriama EIB. Jos dydis yra 25 milijardai eurų. Ir ji turėtų būti atnaujinama 2011 m. spalio mėnesį. Toliau. Egzistuoja dar 2 milijardų eurų garantija, kuri bus tvirtinama tuo pačiu metu. Ir tai leis institucijoms išplėtoti savo darbų apriepti. Gaila, kad ponas Šliteris jau išvyko būtent dabar, nes mūsų požiūrį, nes nors ir mūsų, na, svarbu, kad, manau, ši informacija jam gali būti aktuali. Taigi, tų tų, tos garantijos bus skirtos, pavyzdžiui, projektams susijusiems su klimato kaita. Taip pat e, tai bus garantijos toms paskoloms, kurios bus susijęs su vietos, su projektais skirtais vietoje. Taip pat projektams, e, kurie apima Kambodžą, Iraką, Libaną ir Islandiją. Noriu pasidžiaugti tuo, kad Europos investicijų bankas dirba puikiai ir vienintelės blogos paskolos, kurias jie suteikė, kurias jis suteikė, tai buvo Argentinai ir Jugoslavijai. Argentina dėl to, kad išgyveno eilinę finansinę krizę, o Jugoslavijos Respublikai dėl to, kad ji nenustoja, kad ji toliau egzistuoja tų paskolų gražinimo grafikas buvo peržiūrėtas ir atrodo, kad jokių nuostolių nebus. E, kalbant apie paskolos iš Argentinos gražinimą, o paskola, kurią pasiemė Jugoslavijos Respublika, padalinta Jugoslavijos Respublikos įpėdinėms. Aš ne, garsiai nesakysiu, kokioms valstybėms. Uh, nes vienos iš tų valstybių pavadinimas yra kelia daug rūpešių mūsų draugams iš Graikijos. Taigi, iš tikrųjų, jokių nuostolių bankas nepatirs. Noriu pridurti, kad Europos investicijų banka, bankas vykdo visus e, bankų kapitalizavimo reikalavimus ir jisai Jis, pasko, jis sutikė paskolų, nemažai paskolų, ne, neprašydamas pirmojo, ne, ne, nepanaudodamas pirmojo ligmens kapitalo išteklių. Taip pat kalbant apie ribas e, ir, ir numatytus apribojimus, tai uh, numatomų paskolų dydis bus mažesnis nei 25 milijardai, net plus, plus 2 milijardai. Bankas siekia mm, ES politikos tikslų, ypač nepelno srityje. Ne Ir čia reikia nepamiršti, ir todėl reikia atsižvelgti į papildomą riziką susijusią su paskolomis teikiamomis projektams, nepelno ne, ne siekantiems projektams. E, taigi, pradinė suma, kurios prašoma, yra 9 procentais didesnė. Mano paskutinis pastebėjimas būtų štai koks. Europos parlamentas daro nemažą spaudimą, kad EIB teiktų daugiau paskolų visomiesiems projektams. Reiktų pažymėti, kad, kad to, tokiuose paskolose tokios paskolos susijusios su didelėmis išlaidomis e, personalui bei darbuotojams. ir daugeliu atveju tai, tai tiesiog susijęs su, dar, su dar viena funkcija šalia tų, kurios, kurias vykdo EIB šiuo metu. Tai tikriausiai būtų gana brangu ir noriu, kad kolegos, kur, to nepamirštų, kuomet bandys dar kartą raginti EIB skirti daugiau paskolų visomiesiems projektams. O š, esu pasiruošęs klausytis diskusijų šią temą. The discussions with other members. Ačiū. George Cutaș. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spuneam și în prima dezbatere acest... Dėkoju. Kaip jau sakiau, pirmųjų diskusijų metu šią temą. Paskolas, paskolos, kurias skiria Europos investicijų bankas, ne Europos Sąjungoje sudaro pusę visų investicijų, kurias numato Pasaulio bankas. Taigi Europos investicijų bankas yra vienas iš stiprių instrumentų, kuris gali matomai ir aiškiai prisidėti finansuojant projektus, kurių tikslas yra, pavyzdžiui, kovoti su klimato kaita, kurių tikslas yra kurti aplinkos saugos ir socialinę infrastruktūrą, e, plėtoti tvarų transportą bei e, kuris galėtų reikšmingai paremti smulkės ir vidutinės įmonės Ta reikėtų daryti, kadangi tuo būdu būtų galima kovoti su nedarbu ir skatinti ekonomikos vystimasi. Lygiai taip pat galima būtų paskatinti ES partnerystę su tomis šalimis ir skatinti tvarę plėtrą, kovoti su skurdu ir sudaryti priekybai tinkamas sąlygas. Norėčiau užsakyti trumpą pastabą, kuri mano supratimu yra tikrai svarbi. Manyčiau, kad metinis paskolų efektyvumo vertinimas būtų naudingas dalykas, nes tai užtikrintų didesnį skaidrumą. Tuo būdu būtų galima taip pat sumažinti ir administracinės kliūtis. Aš manau, kad naujos sprendimo priemonės susijusios su garantijomis yra naudingas dalykas. Dėkoju. Oui, merci, euh, monsieur. Janik Šabu, šalių frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes šiuo klausimu jau kalbėjome ankstesnėje diskusijoje. Tas faktas, kad Europos investicijų bankas turi įgaliojimus kovoti su klimato kaita, mm, nesudaro didesnių sunkumų, su sąlyga, kad mes pritartume ir susitartume dėl kriterijų kokiamis sąlygomis galima teikti tas garantijas Europos investicijų bankui. Kol kas šiandien tų kriterijų neturim susijusių su projektais, pavyzdžiui, kurių tikslas būtų kovoti su klimato kaita. Turime šiek tiek informacijos, tačiau tuo požiūriu tai yra mažai paguodžianti informacija. Žinome, kad e, tiek kalbant apie biokūrą, tiek kalbant apie E, CO2 sugavimą ir, ir jo laikymą. Tiek kalbant apie didelių iš, užtvankų statybą, negalima pasakyti, kad tie projektai yra būtent tie, kurie padės sėkmingiausiai kovoti su klimato kaita. Tokių įrodymų nėra. Yra tokių projektų, kurie neigiamai veikia klimato vystimasi. Pavyzdžiui, e, CO2 sugavimas ar didelių užtvankų statyba yra tokie projektai. Ir tokius projektus reikėtų atmesti apskritai. Jie neturėtų būti finansuojami, jis neturėtų būti teikiamos garantijos. Dėkoju, pirmininkas. Ačiū. Komisijos vardu, kas kalbės? Stefan Aper. Kalbėtojas kalba neįsijungęs mikrofono. Gal jūs galėtumėt kalbėti į mikrofoną, sako pirmininkas. Does this work? Ah, okay. Ar veikia šis mikrofonas? Puiku. Dėkoju, nedaug ką galėčiau pridurti prie to, kas jau buvo pasakyta, kadangi nuomonės referentas puikiai pristatė šį klausimą ir labai gerai paaiškino, ką siūlo komisija. Ir komisija pateikė šį pasiūlymą atsižvaldama į dabar galiojančius teisės aktus. Aš tiesiog norėčiau pabrėžti, kad e, dabartinėme sprendime yra numatyta, kad viskas, pasibėgs, viskas baigs galioti 2011 m. spalio mėnesį. Ir jeigu mes nepri, neprimsim naujo sprendimo, tuomet uh, bankas negalės suteikti uh, papildomų, gauti paskolų garantijų. Ir aš nežinau, ar mano kolega norėtų pakomentuoti ką nors. If I try... Right. You, Dėkuoju, pirmininkė. Nenorėčiau pernelik ilgai kalbėti, tiesiog noriu pabrėžti vieną labai svarbų dalyką. Europos investicijų bankas veikia pagal jam suteiktą politinį mandatą, e, suteikdamas paskolas e, trečiosioms šalims. Tai reiškia, kad e, jis tengiasi prisidėti prie ES politikos gyvendinimo. Ir e, aš kalbu apie tai atsižvelgdamas į tai, kas buvo pasakyta apie kriterijus, pagal kurios bus remia, e, sprendžiama, ar gali šis bankas finansuoti kokius nors projektus ar ne. Tai, kad e, investicijų bankas gali finansuoti su klimato kaita susijusius projektus yra visiškai aišku. Be to, esu įsitikinęs, kad ne bankas, o jūs ir taryba turės nuspręsti, kokią ES, politik, ES turės gyvendinti politiką, nes mes turėsime ir energetinio saugumo, ir klimato kaitos mažinimo politiką. Ir jei projektai bus įgyvendinami pagal energetinio saugumo politiką, tuomet uh, jie bus įgyvendinami pagal platesnį mandatą ir, ne, uh, ir tie, tas dviejų milijonų apribojimas nebus taikomas. Uh, Mes norime, kad viskas būtų aiškiai išdėstyta, norime atsižvelgti jūsų e, reikalavimus ir atitinkamai pakuri, e, vykdyti savo pareigas. Pirmininkas dėkoju. Pranešėjui dabar suteiksiu žodį Viljamui Dartmutui. Mažai ką galėčiau te pridurti prie to, kas buvo pasakyta. Tiesiog noriu, kad būtų į protokolą įtrauta, kad prieš šešias savaitės investicijų bankas buvo, turėjom tiek ma, pus, maždaug pusę pasaulio banko turimų lėšų. Tai yra labai, labai svarbi įstaiga. Ir e, komitet nariams tikriausiai yra žinoma, kad aš dažnai nepritariu kolegų nuomonė. Tačiau šiuo kartu galiu pasakyti, kad aš pritariu, kad e, labai svarbu užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės gautų nemažai investicinių banko paskolų. Ne, kitaip pasakysiu, mažos ir vidutinės įmonės turi turėti aiškiai apibriežtą prieigą prie Europos e, investicijų banko paskolų. Šių bankų politika turėtų būti labai aiškiai apibriešta ir be abejo parlamentas e, e, dar turės e, apibriežti, kokia apimtimi bankas turėtų dalyvauti finansuojant trečių šalių projektus. Tai, kas buvo pasakyta apie energetinį saugumą. Iš tikrųjų, energetinis saugumas yra nekomercinis, visiškai suprantamas, teisingas tikslas. Tai Aš nekantriai lauksiu tolesnių diskusijų ir gal net tuomet e, pamatysime ir patį dokumentą. Pirmingas, dėkoju. Baigėme svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Norėčiau Jums priminti, kad nuomonės projektą svarstysime rugsėjo pabaigoje, 20, rugsėjo 28-29 dienomis. Dėkoju, daugiau darbo tvarkiai klausimų nebeliko. Dėkoju visiems už darbą kitas mūsų posėdis įvyks. Rugsėjo 28-29 dienomis. Pradėsime posėdį 9 valandą. Kaip aš ir minėjau, koordinatorių posėdį pradėsime po penkių minučių Tai reiškia, kad visi, kas neturi teisę dalyvauti šiame posėdėje, turėtų išeiti iš šios salės. Dėkoju. Here's another.